skaičiuoja, kad skaičiuojant ir tuos balsus, kurie buvo už, atiduoti už ir tie, kurie prieš. Tai reiškia, kad turi balsuoti dvi trečiosios e, parlamento narių. Ir pagal 161 tais, 161 taisyklę, kad e, būtų pasiekta ši reikiama dviejų trečiųjų dauguma, tik skaičiuojami bus balsai tik atiduoti už arba prieš pasiūlymą. Atminkite, kad e, ekrane viršuje rodomas skaičius e, apima ir susilaikiusius balsus, bet bus skaičiuojami balsai tik tie, kurie e, yra už arba minus, plus arba minus. Ir pagal 188 taisyklė politinės frakcijos, kurios pasiekia e, tam tikrą ribą, e, gali prašyti, kad būtų balsuojama slaptai. Kolegos, ponė Lehutko, prašom. Pone pirmininkė, aš pasisakau pagal 184 taisyklę, pasiteiraudamas dėl e, šio balsavimo ir dėl teisų tų parlamentarų, kurie nori susilaikyti. Praėjusį vakarą jūsų tarnybos darbuotojai sakė, kad nebus įskaičiuoti susilaikiusi balsai. 21 taisyklė neatitinka vicepirmininkų rinkimo reikalavimų. Ir susilaikiusiųjų balsai yra, lygiai, galioja lygiai taip pat kaip ir kiti balsai. Ir susilaikiusiuosius taip pat visą laiką šiame parlamente istoriškai e, skaičiuodavote. Prašau atsižvelgti ir susilaikiusiuosius, apsprendžiant, ar dviejų trečiųjų atiduotų balsų dauguma buvo pasiekta. Ponas Šeneckis negalėjo plenarinėje e, posėdžių salėje apsiginti, tai yra labai keista, o dabar dar bus neatsižvelgta ir į susilaikiusios balsus ir tai taip pat e, yra labai keista. per quanto riguarda l'interpretazione del regolamento e, Na, kalbant apie taisyklių interpretavimą, tai pirmasis kartas, kai balsuojame pagal 21 taisyklę. Ir reikia prisiminti bendrąjį taisyklių interpretavimo principą ir kaip skaičiuojami balsai balsuojant panašiais atvejais. Pavyzdžiui, kalbant apie vicepirmininkų rinkimus arba kvestorių rinkimus, susilaikiusiųjų balsai neskaičiuojami, o kalbant apie bet kokį pasiūlymą, jo patvirtinimą ar atmetimą. Tuomet pagal 178 taisyklę taip pat skaičiuojame tik už ar prieš balsai, nebent e, sutartyje numatoma kokia nors kita daugumos taisyklė. Ir todėl, e, mano supratimu, turėtume interpretuoti 178 ir kitas taisyklės, kurios reglamentuoja e, kandidatų į parlamento postus rinkimus vienodai. Mm, taip, kaip aš ir paaiškinau. Taigi patvirtinu, kad bus skaičiuojami tik už ar prieš atiduoti balsai. Pone Korbet. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš buvau pranešėjas, pateik, pateikęs šią, parengęs šią procedūrą, šią taisyklę prieš daugelį metų ir aš patvirtinu, kad jūsų interpretavimas yra toks, koks ir buvo mm, turėtas omenyje ruošiant, rengiant šią taisyklę. Gerai, dabar galime tęsti ir pradėti balsavimą. Tai yra slaptas balsavimas, kaip jau sakiau. Ir mums reikia surinkti dviejų trečiųjų atiduotų balsų daugumą. Dar sįki pakartosiu, kad bus įskaičiuoti balsai tik už ar prieš. Pradedame balsuoti. Avete votato tutti? La votazione. Ačiū. Dabar baigiame balsuoti. Pasiūlymas priimtas. Toliau balsuosime dėl Hubner ir Silva Pereira pranešimo dėl Europos parlamento sudėties. E, balsuosime varinių balsavimų dėl 17 pakeitimo. Pradedame. Baigiame balsuoti. Atmesta. Trečias pakeitimas už prieš, susilaikė, atmesta. Originalus tekstas, balsuojame vardiniu balsavimu, pradėkime. Baigiame balsuoti. Priimta. Ketvirtasis trečios straipsnio pakeitimas už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 29 už, prieš, susilaikė, priimta. Originalus tekstas vardiniu balsavimu balsuojame. Atkrinta, atsiprašau, sako pirmininkas. Dabar pastraipa ketvirtoji, pirmajas dalis, penktasis pakeitimas, 18D, 27D, 39D. Pradedame balsuoti vardiniu balsavimu. Baigiame balsuoti. Priimta. Dabar penktas straipsnis, originalus tekstas, vardinis balsavimas. Pradėkime. Baigiame balsuoti. Priimta. Trečioji konstatuojamoji dalis 16.26 tai vardinis balsavimas. Pradėkime. Baigiame balsuoti. Priimta. Kas už visą pasiūlymą? Prašome pakelti aiškiai rankas. Čia nevardinis balsavimas. Balsuojame, kas už visą pasiūlymą, sprendimo pasiūlymą, kas prieš. Susilaikė, priimta. Norite pasitikrinti, gerai tikrinamės. Pradėkime balsuoti dėl sprendimo siūlymo. Baigiame balsuoti. priimta. Dabar balsuojame dėl rezoliucijos pasiūlymo pirmoji dalis. Pone Breso, prašom. Dėkoju. Pirmininkė, jūs čia įnešėte daug sumaišties, nepaaiškinote, kas vyksta ir mes nežinome, dėl ko balsuojame. Tokia yra situacija. Jūs turite paaiškinti, išsamiau paaiškinti. Pirmininkė, mes ne, ne visai supratome, dėl ko balsuojame. Pone Bresu. Klausykite, aš jums atsakysiu. Neįsijungęs mikrofoną. Taip, ačiū pirmininkė. Jūs nepaaiškinote, nepasakėte, kad ketvirtasis straipsnis, jo antroji dalis ir ketvirtos straipsnio trečioji dalis. Ir šių dalių pakeitimai neatkrinta, o mes nesupratome to, todėl balsavome dėl šitų pakeitimų, o ne dėl penktos straipsnio. To aiškiai nepasakėte. Nepasakėte ir mes nesupratome, dėl ko balsuojame. Na, jūsų balsavimo sąrašuose aiškiai parašyta, kad jeigu antroji ir ketvirtoji, ketvirtoji dėl antrojo ir ketvirtojo pakeitimo nenubalsuojame teigiamai, tuomet jie atkrinta. Aš labai aiškiai pasakiau. Kai sakiau, kad balsuojame dėl pasiūlymo, dėl sprendimo, atsiprašau, kalbėjau itališkai, tai yra jūsų gimtoji kalba ir manau, turėjote puikiai mane suprasti. Pone Karver, prašom. Dėkoju, pirmininkė. Galbūt paprasčiausia būtų balsuoti dėl viso pasiūlymo, dėl sprendimo dar sykį ir viskas paaiškėtų. Mes jau pasitikrinome ir nubalsavome, taigi dabar balsuojame dėl pas, rezoliucijos pasiūlymo. Pone Goltieri, pone pirmininkė, penktasis straipsnis, dėl kurio balsavome iškart po e, to, kai atkrito ar buvo patvirtintas ketvirtos straipsnio pirmoji dalis – buvo bals, na mes balsavome, bet e, mes balsavome ne taip, kaip nurodyta sar, balsavimo sąrašuose, nes nesuprašome, kad bals, nesupratome, kad balsavome dėl penktos straipsnio. Taigi mes tiesiog dar norime, kad pakartotume, pakartoti. Tiesiog prašome pakartoti bal, pen, balsavimą dėl penktojo straipsnio ir paskui tęsti. Ir aš ir daug kolegų balsavome taip, lyg tai būtų ankstesnis e, punktas. Aš nelabai suprantu, kam čia plojate. Aš labai aiškiai pasakiau, kad balsuojame už pakeitimus. valdyba pasakė, ekrane buvo aiškiai nurodyta už, kad reikia balsuoti už. Na, dabar supratau. Tiesiog aš nematau ekrano už savęs, bet atrodo, kad įvyko klaida e, ekrane, balsuojant dėl ketvirto ir penkto straipsnių. Taigi balsuokime dar sykį. Pradėsime nuo, ke, nuo penktojo straipsnių. Penktasis straipsnis, originalus tekstas. Balsuojame vardiniu balsavimu. Pradėkime. Voto chiuso. Baigiame balsuoti. Priimta. Dabar balsuosime dėl trečiosios konstatuojamosios dalies 16D26D. Vardinis balsavimas. Pradėkime. Il voto è chiuso. Baigiame balsuoti priimta. Trisdešimt aštuntas pakeitimas atkrinta, taigi mes dabar balsuojame dėl pasiūlymo viso, kas už, kas prieš susilaikė priimta. Dabar e, rezoliucijos pasiūlymas. Gerai, dar sėki pasitikrinsime dėl pasiūlymo, dėl sprendimo. Baigiame balsuoti. Priimta. Dabar balsuosime dėl rezoliucijos pasiūlymo. Pirmas, pirma dalis, originalus tekstas, kas už pirmąją dalį, už, prieš, susilaikė, priimta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Originalus tekstas, trečioji dalis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Dabar penktoji pastraipa, originalus tekstas, kas už pirmąją dalį, prieš, susilaikė, priimta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Penkioliktas pakeitimas, dvi dalys. Penkioliktas atkrinta, atsiprašau. Taigi, 41 pakeitimas, vardinis balsavimas, pradėkime. Baigiame balsuoti. Atmesta. Pirmasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 35 už, prieš, susilaikė, atmesta. 22 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Pasitikrinsime, pasitikrinsime dėl 22. Prašome. Čia un problema techninio, kad non dipende da me. Techninės problemos ne mano kaltė. Testo e approvato. Patvirtinta. Originalus tekstas atkrinta, taigi eikime prie antrojo pakeitimo. Aštuntosios dalies, kas už prieš susilaikė atmesta. Toliau 23-36 pakeitimas, vardinis balsavimas. Pradėkime. Baigiame balsuoti. Priimta. Originalus tekstas atkrinta, taigi pereikime prie e, septinto pakeitimo, devintojo paragrafo. Kas už prieš susilaikė atmesta. 24-42 pakeitimai. Balsuosime vardiniu balsavimu. Pradėkime. Baigiame balsuoti. Priimta. 14 mm, paragrafas, 25 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, Pasitikrinkime. 25 pakeitimą. Pradėkime balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. Šeštasis pakeitimas kas už, prieš, susilaikė. Pasitikrinkime ir čia dėl šešto pakeitimo. Baigiame balsuoti. Atmesta. C konstatuojamoji dalis, kas už pirmąją dalį, prieš, susilaikė, priimta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Po, trečiosios, po C konstatuojamosios dalis, aštuntas pakeitimas ir vardinis balsavimas. Pradėkime. Baigiame. Atmesta. F konstatuojamoji dalis, devintas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Po F konstatuojamosios dalies, devintasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Dešimtasis vienuoliktas pakeitimai atkrinta. G konstatuojama dalis, 19 pakeitimas, balsavimas vardinis. Pradėkime. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 30 atkrinta, taigi 31 pakeitimas. Pradėkime vardinių balsavimų balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. 32. Dar vienas vardinis balsavimas. Pradėkime. Baigiame. Atmesta. Originalus balsavimas, vardinis balsavimas, originalus tekstas, vardinis balsavimas, pradėkime balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Po H konstatomosios dalies 12 pakeitimas, vardinis balsavimas. Pradėkime. Voto chiuso. Baigiame balsuoti. Atmesta. 20 nu, pakeitimas, vardinis balsavimas. Pradėkime. Il voto è chiuso. Baigiame. Priimta. 13 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. J konsultuojamoji dalis, 21, 34 D pakeitimas, vardinis balsavimas, pradėkime. Votai chiuso. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Todėl dabar balsuosime dėl K konstatuomosios dalies 14D pakeitimas, vardinis balsavimas pradėkime. Il voto è chiuso. Baigiame balsuoti. Atmesta. Dabar balsuosime dėl visos rezoliucijos su pakeitimais. Pradėkime. Baigiame. Priimta. Sveikinu du pranešėjus. Toliau pereikime prie, prie Gonzalės Pons pranešimo dėl ES ir ES komisijos pagrindinių susitarimų mm, pakeitimo. Tro. Už prieš susilaiko atmesta. E, dabar vardiniu balsavimu. Pirmas paragrafas pradam balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. Antras paragrafas, originalus tekstas, kas už, prieš susilaiko priimta. Trečia dalis, trečias pakeitimas, e, pradame balsuoti elektroniniu būdu. Baigiame balsuoti. Atmesta. Ketvirta dalis, ketvirtas pakeitimas, balsuojame elektroniniu būdu. Votai chiuso. Baigiame balsuoti. Atmesta. Penktos dalies, penktas pakeitimas, balsuojame vardiniu balsavimu, pradedame. Il voto è chiuso. Baigiame balsuoti. Atmesta balsuojame už originalų tekstą, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta šešta dalis, šeštas pakeitimas, kas už, prieš susilaiko atmesta. Balsuojame dėl originalaus teksto. Vardinių balsavimų prašome balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. Periname prie aš septinto pakeitimo, septintos dalies vardinių balsavimų. Prašome balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. Aštunta dalis, aštuntas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Originalus tekstas už, prieš, susilaiko, priimta. Devinta dalis, devintas pakeitimas už, prieš, susilaiko, atmesta. Originalus tekstas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 11 dalis 11 pakeitimas, vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. Balsuojame dėl originalus teksto dviem dalim. Dviem dalim pirma dalis, vardinis balsavimas. Baigime balsuoti. Priimta antra dalis. Balsuojame vardiniu balsavimu. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. 11 dalis, 12 pakeitimas, balsuojame vardiniu balsavimu, prašome balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. 12 dalis 16 pakeitimas kas už. Prieš susilaiko priimta. Dešimtas pakeitimas 15 dalis kas už. Prieš susilaiko atmesta. Pirmas E konstatuojamosios dalis. Ne, atsiprašo, pirmininkas 13 pakeitimas. Balsuojame vardiniu balsavimu. Prašome balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. E, konstatuojamoji dalis, pirmas pakeitimas, vardinis balsavimas, prašom balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. Balsuojame už originalų tekstą, kas už, prieš, susilaiko, priimta. F konstatuojama dalis, originalus tekstas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. H konstatuojama dalis, 15 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Į konstatuojamoji dalis 17 pakeitimas, vertinis balsavimas, prašome balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. J konstatuojamoji dalis, originalus tekstas už prieš susilaiko. Patikrinkime. Baigiame balsuoti priimta. Balsuokime už visą rezoliuciją vardiniu balsavimu. Prašome balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta sveikiname pona Gonzales Pons. Mėly kolegos, dabar balsuosime dėl Korajo pranešimo. Bals, tai yra tiesiog balsavimas už visą dokumentą, pradedame balsuoti. E, vardinis balsavimas, baigiame balsuoti. Patvirtinta. Dabar pereisime prie e, pasiūlymo dėl mažumų apsaugos ir diskriminavimo es valstybėse narėse. Vienas balsavimas, kas už, kas prieš, susilaiko patvirtinta. Dabar balsuosime prie balsavimo dėl Šrilankos, Trindado ir Tobago ir Tuniso įtraukimo į didelės rizikos valstybių sąrašą. E, Gerbiamo komisijos narė, ar norėtumėt pasisakyti? Prašom. Kirma pirmininkė, gerbiami deputatai, mes visi esame atsakingi dėl kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu. Šis parlamentas ypatingai aršiai kovojo su viskuo, e, kas labai stengiasi pagerinti mūsų teisinę bazę šioje srityje. E, dabar mes balsuojame dėl Šrilankos, e, Trinidado Tobagos, Tuniso įtraukimo į valstybių sąrašą ir norėčiau pabrėžti, kad šis įtraukimas tikrai neturės jokios įtakos su politiniu ar finansiniais ryšiais su Tun Europos ir Tuniso ryšius. Mes e, suprantame, e, kokios pažangos padarė Tunisas per pastarąsią savaitęs ir komisija labai stengsis padėti Tunisui įgyveninti veiksmų planą sutartą su šia šalimi iki, ir, ir to, kas buvo sutarta e, gruodžio mėnesį. Mes bendradarbiaujame labai tampriai su savo mm, kolegomis Tunise. Komisija padės e, Tunisui pasiruošti ir kuo greičiau pašalinti e, visus netitikimus. Ir tai, bus, kai tai bus padaryta, mes imsimės proceso, kad būtų Tuniso, e, Tunisas ištraukt, išbrauktas iš šio sąrašo ir atitinkamai E, jame šios šalies nebūtų. Esu tikra, kad šio proceso pabaigoje Tunisas e, bus pavyzdys kitomis, kitoms šalims taip pat dėti pastangą šioje srityje. Galų gale norėčiau patvirtinti, kad komisija labai intensyviai dirba ieškodama e, sprendimų, kad ES galėtų pati savarankiškai vertinti trečiasias šalis ir jų grėsmę šioje srityje tam, kad geriau apsaugotų ES ir jos piliečius. Dėkoju. Dėkoju gerbiamai komisijos nariai, dabar galėsime balsuoti. Noriu priminti, kad ponia Veržė ar dėl darbo tvarkos, pasakykit, pagal kokį straipsnį jūs pasisakysite. Pone pirmininkė, aš esu prieštaravimo autorė. Gerbiama komisijos narė, ką tik kalbėjo, noriu tik pasakyti kolegams, kad gerbiamoji komisijos narė nepridūrė nieko prie to, ką mes jau buvome pasakę. E, Libe ir Ekon komitetai bendrame posėdėje apie tai kalbėjo ir plenarinį posėdį pirmadienį vakare buvo apie tai pasakyta. Galiu pasakyti, kad sankcijų klausimas e, pirmininkė nutraukė kalbėtoją, diskusijų mes nekartosime. Norėčiau dabar iš karto balsuoti, sako pirmininkė, norėčiau priminti, kad dauguma parlamentų narių turėtų pasakyti už. Kas yra? E, dabar balsuojame už prieš. Man atrodo, kad atmesta, bet taip, taip, taip, sako pirmininkė, būtinai, būtinai patikrinsime, prašome, balsuojame vardiniu balsavimu. Baigiame balsuoti. Trys šimtai penkiasdešimt septyni už. Todėl nepatvirtinta, nes reikėjo e, kvalifikuotos daugumos. Dabar balsuosime dėl visiško moters lytinių organų žalojimo netoleravimo. Tai yra pasiūlymas dėl rezoliucijos. Prašau ramiau, sako pirmininkė, ketvirta dalis, originalus tekstas dviem dalim, pirma dalis kas už, prieš susilaiko priimta antra dalis už, prieš, susilaiko priimta. 13 dalis, trečias pakeitimas, balsavimas elektroniniu būdu, prašom balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. 13 dalies originalus tekstas, vardinis balsavimas, prašoma. Baigėme balsuoti. Priimta. Ketvirtas pakeitimas, elektroninis balsavimas, prašom balsuoti. Baigėme balsuoti. Atmesta. Penktas pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. Šeštas pakeitimas už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. Pirmas pakeitimas už. Prieš. Susilaiko. Priimta. Antras pakeitimas už, prieš, susilaiko, atmesta. Balsuojame už visą, už, už originalų tekstą dviem dalim. Pirma dalis už, prieš, susilaiko, priimta. Antra dalis už, prieš, susilaiko, priimta priimta. Ir balsuosime už visą pasiūlymą dėl rezoliucijos. Už, prieš, susilaiko, priimta. Taigi balsavimą šiandien baigėme. Mėly kolegos, prašyčiau išeiti greičiau ir tyliau. Ką sakėt? Madame Guillaume, je vous demanderai de... Pone Lys, pone Guillaume, prašau išeiti.